<clears throat> Labai ačiū, ponios ir ponai, prašau sėstis vietas, dabar paskelbsiu rinkimų rezultatus. Taigi štai kokie yra rinkimų rezultatai. Buvo balsuota e, renkant pirmininko pavaduotojus. Iš viso e, atiduota balsų 703. 14 negalioja. Tai reiškia, kad iš viso yra 689 atiduoti galiojantis balsai. Absoliuti balsų dauguma sudaro 345 balsus. Dabar abecelės tvarka aš paskelbsiu balsavimo rezultatus. Kolega Alvaro 199 balsai. Pone Andželylį 316. Pone Duro 182. 305 už kolega Karas. Martinės Martinės 276. Macmillan Scott 225. Papastamkos 225.

352. 325 atsiprašau. Ponas Vlasak 196 ir Vyland 268. Galiu konstatuoti, kad nei vienas iš kandidatų pirmame etape nesurinko reikalingos absoliučios balsų daugumos. Dėl to dar neužimta nei viena iš keturiolikos vietų ir yra reikalingas antras rinkimų etapas. Aš norėčiau pasiteirauti kandidatų, ar visi išvardinti kandidatai nori dalyvauti ir antrame rinkimo etape. Taigi norėčiau pasiteirauti, ar yra kas nors, kas norėtų atsimti savo kandidatūrą. Das ist nicht der Fall. Ne, taip nėra. Taigi dabar galime pereiti prie antro rinkimo etapo ir kandidatų sąrašas yra lygiai toks pats kaip ir pirmame etape. Taigi prasideda antras rinkimų raundas ir aš norėčiau paprašyti balsų skaičiuotojų užimti savo vietas prie. Užimti savo vietas. Comment. Dabar spausdinami balsavimo biuleteniai. Tikiuosi, kad jie pasirodys bet kuriuo metu. Tuo tarpu prašyčiau balsų skaičiuotojus užimti savo vietas. Um Norėčiau paprašyti jūsų kantrybės, kol bus atnešti balsavimo biuleteniai. Ką tik buvo paruošti balsavimo biuleteniai. Gerai. Dar kartą noriu pasiteirauti, ar balsų skaičiuotojai užėmė savo vietas. Dar kartą paskaitysiu pavardas. Pane Barcelino, panas Oko, panajatov, panas Pok, panas Bago. Panas Kalinovski, Kalfin ir Perelio Rodrygės, prašau užimti savo vietas prie balsadėčių, nes kitaip mes negalime pradėti. Būčiau labai dėkingas, jeigu aš gaučiau kažkokį signalą, kai balsų skaičiuotojai jau bus prie balsadėžių. Dar kartą noriu pasiteirauti, ar balsų skaičiuotojai jau užėmė savo vietas. Gal duokite man kažkokį signalą? Ar galėčiau gauti signalą, ar balsų skaičiuotojai jau užėmė savo vietas? Okay? It's okay? Yeah? No. The member is not Frage nochmal. Haben Dar kartą noriu pasiteirauti, ar prie balsadėžių jau yra visi balsų skaičiuotojai. Ar ko nors trūksta? Pane Borsalino yra. Ponas Borgo. Zorgo. Herr Panajotov. Ponas Panajotov. Ponas Pok. Ponas Bago. Ponas Kalinovski.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 Okay. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. Prašau išdalinti balsavimo biuletenius. Ich glaube, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, ko gero neturiu komentuoti procedūros, ji lygiai tokia pati kaip ir e, rinkimo etape. Jūs galite pažymėti 14 kandidatų. Jeigu jūs pažymėsite daugiau, balsuojama biletenis bus laikomas negaliojančiu. Jeigu nieko nepažymėsite, tai, tai taip pat. Pradedame balsavimą. qui le résultat sera publié ce soir, mais Kągi, ki rezultatai bus paskelbti šį vakar, tačiau jeigu bus trečiasis etapas, tuomet jis bus surinktas jau rytoj. Skanaus. Ja, ja. Dritter Wahlgang ist morgen. Das Ergebnis wird Trečias rinkimų etapas įvyks rytoj, tačiau rinkimų rezultatai bus paskelbti dar šiandieną. Norėčiau pasitarauti, ar visi jau pabalsavote. Kolegė iš žaliosios, žaliųjų frakcijos, prašau atiduoti savo balsą. Na, nereikia taip jau sparčiai bėgti. Okay. Norėčiau pasiteirauti balsų skaičiuotojų, ar jie taip pat pabalsavo. Ar balsų skaičiuotojai atidavė savo balsus? Taip? Jie ja, arba jau pabalsavo, arba kaip tik tą dabar ketina padaryti. Norėčiau dar kartą pasiteirauti, ar visi kolegos atidavė savo balsavimo biuletenius. Dar kartą teiraujuosi, ar visi atidavėte balsavimo biuletenius. Ja, bitte, Sie haben eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Ar norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Presidente, non propriamente un richiamo al regolamento. Pirmininkė. Tai nėra susijęs su darbo tvarkos taisyklėmis, bet manau, kad keista, jog balsavimas Europos parlamente vyksta tokiomis sąlygomis, kai nėra visiškas, visiškai garantuojamas slaptumas balsuojant. Balsuoti pilnoje salėje, kai aplink sėdi visur kolegos ir gali tiksliai matyti, nužiūrėti, kaip tu balsuoji kiekvienoje parlamentinėje asamblėjoje reikalingos kabinos, kur būtų galima balsuoti slaptai. Na, aš nereikalauju, kad tai būtų suorganizuota rydienos balsavimo, bet prašau į tai atsižvelgti ateityje. Ačiū. Ja, Dank, Herr Kollege. Ich nehme das zur Kenntnis. Labai ačiū. <laughs> Ponios ir ponai, dar kartą teiraujosi, ar visi parlamento nariai jau pabalsavo. Ar balsų skaičiuotojai taip pat pabalsavo? Panašu, kad taip. Taigi baigiame balsuoti.